ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl Turkijos veiksmų, dėl kurių kyla įtampa Kipro Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Visų pirma, žodis komisijos nariui ponui Han. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai domėjausi pastaraisiais įvykiais Kipro e, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir, ir, ir jų pasiekmėmis. Jūs Mes sulaukėme rašto iš Europos parlamento narių šiuo klausimu. Šiandien reikėtų akcentuoti, kad ES pozicija šiuo klausimu yra labai aiški. Ji išdėstyta tarybos išvadose bei komisijos paskutinėje Turkijos pažangos ataskaitoje bei e, Europos vadovų tarybos spalio mėnesio išvadose. Bet vis tiek svarbu dar kartą pakartoti tą poziciją. ES E, vienpusiškai palaiko valstybių narių suverenės teisės sudaryti sutartis dėl gamtinių išteklių eksploatavimo, jei tai neprieštrauja ES teisynui bei tarptautiniams e, konvencijams, ypač jungtinių tautų e, jūrų teisės konvencijai. ES vengia ragina vengti bet kokių grėsmių, taip pat e, trikdžių ar įtampos skatinimo kaiminių valstybių santykiuose. Kągi dabar turime daryti? Tikimės, kad Turkija gerbs Kipro suverenės teisės į jo išskirtinę ekonominę zoną, kad parodys, pademonstruos susitvardymą ir nesims kitų tolesnių veiksmų, dėl kurių įtampa galėtų padidėti. Svarbu, kad įtampa sumažėtų visų e, susijusių šalių labui. Tuo pat metu tikimės, kad e, gamtinių, Kipro gamtinių išteklių eksploatavimas ir galimas jų eksportavimas bus įmanomas ir kad e, nau, nau, naudą iš to gaus visi Kipro gyventojai. Tačiau šiandienos diskusija visų pirma atskleidžia, kad reikia e, kiek įmanoma sparčiau išspręsti įtampą iškilusią tarp Kipro turkų ir Kipro e, graikų bendruomenių. E, iš, įtampa iš tikrųjų, spaudimas yra iš tikrųjų didelis, noriu paraginti visus, visas susijusias šalis stengtis, kad e, Kipre šis klausimas būtų išspręstas visų labui. E, salos padalymas išlieka per ilgai ir todėl e, atsibandoma e, išnaudoti reiktų užtikrinti, kad galim, galimi angliavandenilių telkiniai jūros dugne būtų panaudoti Kipro reikmėms. Abi bendruomenės turėtų prisiminti e, vasario 11-osios pareiškimą, kad, e, kad dėrybos e, tarp abiejų bendruomenių bus atnaujintos ir paspartėtų. Ragino abiejų bendruomenių lyderius sugrįžti prie dėrybų stalo ir pradėti konkrečias e, dėrybas, kurios nutiestų kelią visapusiškam ir gyvybingam Kipro klausimo išsprendimui. Jungtinės tautos taip pat ragina tai daryti. Ponas e, Bat Aider, e, jungtinių tautų patarėjas Kipro klausimų, įtakingas asmuo yra pasirengęs padėti abiems pusėms susėsti prie darybų stalo ir siekti pažangos. Mes e, labai palaikome jo veiklą. Norėčiau trumpai pakalbėti apie Turkiją bendrai. Ir e, tai šalis, kuri yra deklaravusi sieki siekti ES narystės, ji privalo e, tenkinti demokratiniai valstybei keliamus reikalavimus be jokių išlygų. Pareikalausime, kad Turkija taip ir darytų. Ir jeigu sieksime e, tolesnių, gilesnių santykių su Turkija plėtojama. Tačiau noriu, manau, kad šis santykis turi apimti ir diskusijas apie tai, kokie e, iššūkiai laukia mūsų regione. Tai turi būti naudinga mūsų piliečiams ypač kalbant apie muitų sąjungos gilinimą. Taip pat reikia, reikia siekti tolesnės pažangos dėl vizų ir migracijos klausimo. Norėčiau, kad ES ir Turkijos santykiai būtų gyvybingi mūsų bendrų interesų labui. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, noriu jūs dar kartą patikinti, kad tas klausimas yra e, mano prioritetų sąraše ir kad aš nuolatos domiuosi jo e, tolesnė plėtotė. Šiandien Ankaroje e, susitinka aukšto ligmens politiniai atstovai, dialogas tęsiasi ir šis klausimas toliau išlieka vienu darbo tvarkės prioritetu ir bandoma pasiekti pažangos Kipro klausimo išsprendime. Palaikau ryšius Turkijos vyriausybė siekdamas išsiaiškinti, kaip galėtume pasiekti pažangos. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, ačiū uždėmesi ir dabar esu pasiruošęs išklausyti jūsų nuomonių šiuo klausimu. Ačiū. Ačiū komisijos nariai. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams e, e, frakcijų vardu. Tad pirmiausia, EPP vardu kalbės ponas Brokas. Dvi minutės galite kalbėti. Pone pirmininkė, ačiū. Taip, tiesa, tai ką išgirdom e, iš komisijos nario pasisakymo. Iš tikrųjų, šiame regione yra slypi didelis e, potencialas. E, o ir kartu šiaip jau panašus, panašus konfliktai tame regione išsiplėtojo į tikrą karą, todėl mes turėtume kalbėtis. Aišku, yra kartu ir tarptautinė teisė, iš Kipro atstovų supratau, kad jei jai tai yra tikrai nelabai malonu gyventi tokioje vietoje, kur pažeidinėjama, sistemiškai pažeidinėjama tarptautinė teisė. Bet kita vertus ir Turkija galėtų prisidėti prie tarptautinės, tarptautinės jūrų sutarties. Ir kartu į Bet kita vertus, taip, Turkija e, kartu irgi turi teisę dalyvauti žvalgant e, minimus telkinius. Bet visa tai turėtų būti daroma laikantis atvirumo, skaidrumo. Reikėtų kartu susitarti dėl galimo sprendimo neužtenka išspręsti to betarpiško dabartinio konflikto. Apskritai svarbu spręsti problemą platesniu mastu. Europos Sąjungai tai yra labai aktualu, nes nepamirškim, mes juk kalbam apie energijos šaltinių įvairinimą, todėl Europos Sąjunga kartu irgi galėtų padėti Kipro uh, atstovams e, atstovauti jų interesams tarptautiniu lygiu, tačiau reikėtų siekti ir tinkamo susitarimo ir su Turkija šiuo klausimu. Ačiū, ponė Brokai, dabar suteiksiu žodį Boštinarų socialistų demokratų frakcijos vardu. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, ponė e, komisijos e, atstovė. Maničiau, reikėtų tą progą priminti dalį rezoliucijos e, sakinių, rezoliucijos dėl e, kurios balsuosim rytoj. Mūsų iš tikrųjų neramina Turkijos veiksmai e, išimtinėje ekonominėje zonoje priklausančioje Kiprui ir mes rezoliucijoje reikalaujam Turkijos laikytis tarptautinės teisės E, taisyklių ir kartu tų nuostatų, kurios taikomos ES kandidatėms valstybėms. Tad e, socialistų ir demokratų frakcija, nedvėjodama, pritarė tam, kad Turkija vis dėlto būtų integruota į ES ir manyčiau, kad nuolatinis dialogas iš tikrųjų išeis e, į naudą abiems šalims, nes Turkija yra strateginė ES partija, e, partnerė ir tol, kol Turkija e, palaiko santykius su ES, ji iš tikrųjų turi laikytis kartu ir numatomų jai nuostatų. Tad vėlgi aš pritariu uh, tam, kad e, e, būtų vėl sėdama prie dėrybų stalo tarp Kipro ir Turkijos. Anglė vandenilių telkinių eksploatavimas išeis į naudą abiems e, Kipro saloje gyvenančioms bendruomenėms. Tad iš tikrųjų reikia spręsti Kipro problemą. Ačiū. EKR frakcijos vardu ponas Tanukas. Ačiū. Dabar Turkijos laivo e, e, įplaukimas į šimtinę ekonominę zoną aiškus tarptautinių susitarimų ir unklos pažeidimas. Tad tai iš tikrųjų kenkia susivienijimo procesui. Ir po to Kipro vyriausybė e, šiaip jau turėjo nutraukti dėrybas dėl susivienijimo. Tad iš tikrųjų čia vėlgi reikėtų tą klausimą išspręsti dėl angliavandinių e, telkinių paieškų prieš toliau tęsiant e, dėrybas dėl susivienimo, nes e, tas sprendimas iš tikrųjų prisidės prie abiejų bendruomenių gerovės. Dabar dujų e, telkiniai gali tikrai paskatinti ūkio augimą abiejose Kipro vietose ir tai gali paskatinti kartu ir kitas dėrybas. Ir galiausia labai svarbu pasakyti, kad e, labai svarbus dalykas, kad e, tai yra, kad ES yra ratifikavusi UNCLOS ir kartu labai svarbu, kad Turkija irgi pripažintų kartu visas 28 ES valstybės, kadangi Turkija yra ES kandidatė valstybė. Toliau ponas Vambalin, Alde vardu, prašom. Alde nori problemą nepagilinti, bet sumažinti. Ir tą padaryti galima galvojant apie tartautinę teisę. Kaip kalbėjo anksčiau pasakė kolegos, išskirtinė ekonominė zona yra Kipro Respublikos ekonominė zona. Ir tai reiškia, kad Turkija neturi ką ten veikti. Ji gali tik tai e, žvalgyti ar eksploatuoti išteklius, gavusi leidimą iš Kipro Respublikos. Viskas. E, buvo kalbama apa, apie tai, kaip suartinti abi pusės Kipro, kad jos nekovotų už išteklius, bet juos bendrai naudotų, bet viskas turi būti siejama su tarptautinė teisė, o Turkija negali tęsti savo veiksmų Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje. Ačiū. Dėkoju dabar GUE NGL vardu ponė Cimer. Labai ačiū. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, jog Turkijos žvalgybiniai veiksmai Kipro ekonominėje zonoje yra neteisingi ir raginu uh, Turkiją nutraukti tokią veiklą. Jau nebe pirmą kartą Turkija E, nusižengia tarptautinė jūrų teisė, ypač vakarinėje Kipro dalyje. Jeigu kalbėsime apie pietinę Kipro pakrantę, kuri, e, kur Turkija iš vis neturi turėti jokių reikalų. Dėl to reikėtų Europos parlamentui labai aiškų pareiškimą padaryti, nes mes e, žinome, ko tikisi iš mūsų kolegos iš Kipro. Mes turime padaryti pareiškimą, o nesėdėti sudėję rankų, susidėję rankų. E, dėl Kipros taikymo šis e, įvykis e, pakoregavo veiksmus ir reikia siekti, kad darybos atsinaujintų. neseniai buvo pasiūlyta e, pasiekti sustarimą dėl jūrų zonos. Federaliniai, e, federaliniai e, teisės aktai turėtų galioti ir tą reikėtų taikyti dujoms, tačiau nebuvo įgyvendinti tie pasiūlymai. Dėl to parlamentas reikalauja, kad Kipro problema būtų sprendžiama. Taip pat reikalavome, kad iš Kipro buvo, būtų patrauktos Turkijos paėgos. Reikia siekti e, sprendimo, kuris apibrėžtų dvi zonas. Dėkoju. Toliau ponas Škrlets e, žaliųjų vardu. poštovana gospođo potpredsjednice poštovani povjereniče hahn drage kolegice i kolege ovim putem izražavam duboku ačiū pone pirmininke mane labai neramina problemos iškilusios e, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje, e, Kipro teritoriniuose vandenyse remiantis ES principais bei jūrų teisė, norėčiau paraginti sudaryti palankų klimatą abiems e, šalims, abiems susijusiems pusėms žvalgyti galimus angliavandenilių telkinius Graikijos ir Turkijos pag... labui ir užtikrinti, kad būtų sprendžiamos galimos pasiekmes visai ša, salai. Be abejo, būtina atnaujinti aktyves dėrybas, kad būtų pas, pasiektas susitarimas. Jeigu mes norime, kad sala turėtų ateitį, kur joje turėtų gyventi abi bendruomenės ir dalinti bendrai jos gerybėmis. Manau, kad abi pusės turėtų būti tuo suinteresuotos, o Europa bei Europos Sąjunga tikrai yra suinteresuota, kad tai vyktų. Ačiū, toliau ponas Afrontė, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Kipro vandenise e, naftos paieškos vis dar vyksta. Mes sakome, kad mes norime, kad norime žmonių sąjungos, taikos sąjungos, bet tam reikalinga laikytis taisyklių. Jeigu pažiūrė taisyklės, tai tuomet Kipras nesijaučia apsaugotas. Tyrimai sako, kad 30 metų Kipro žmonių mano, kad sąjungoje būti jiems yra negerai. Tai nestebina. Tuo tarpu valstybė narė pasirašusi jūros teisę e, susidurė su Turkija daug didesnė šalimi, kuri nepasirašusios e, tų sutarčių. Pusė šalies yra okupuota. Kalbame ne apie vienos šalies kažkokią situaciją, reikia, kad ES kalbėtų vienu balsu apie visas valstybės narės. Ačiū. Toliau ponas Sinadinos. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Gėda, kad Europos Sąjunga užsimerkė prieš tai, kas vyksta Kipre. Dvi atskiros bendruomenės yra saloje jau daugelį metų ir visos tarptautinės organizacijos ignoruoja tą faktą, kad 35 procentai ES teritorijos yra okupuota Turkijos. Tai yra neteisėta okupacija. Ir dabar ta šalis dar turi įžulumo berstis ES duris, ignoruodam jungtinių tautų rezoliucijas pamendama e, jūros teisę jungtinių tautų ir visiškai neteisėtai mano, kad jį gali trypti kitos valstybės suverenės teisės. Mes e, visada pasisakome prieš visus šios veiksmus. Tokie Turkijos veiksmai yra išpolės prieš Europos Sąjungą. Ji nieko nedaro, kad patrauktų savo laivus iš šio regiono. Jie atsisako pripažinti Kipro Respubliką. Turkija pademonstravo savo tikrai veidą. Ir pagaliau turiu pasakyti, kad mums pats laikas. Pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Hán képviselő úr, Teuhárusz Ellen képviselő asszony következik más. Ačiū parlamento nariui, poniai Teuhárusz žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos, išsakėte labai svarbius Kipro klausimo aspektus. Dėkoju Jums už tai. Aš ne vieną kartą apie tai kalbėjau ir dar kartą pakartosiu. Problema nėra tarp dviejų bendruomenių gyvenančių Kipre, bet tai, kad Turkija ten laiko e, karinės pajėgas ir okupavusi šiaurinę Kipro dalį. Ir taip pat ji bando e, okupuoti ir teritorinius e, Kipro Respublikos vandenis. Yra jungtinių tautų rezoliucijų, teismų sprendimų, bet bijau, kad, ponia komisarė, Neįmanoma apeliuoti į Turkiją, jie tokių apeliacijų nesupranta. Tuo metu, kai jų karo laivai plaukia Kipro vandenyse, turime pasmerkti Turkijos veiksmus ir turime imti praktinių veiksmų, politinių ir ekonominių sankcijų, turime užtikrinti, kad e, laikysimės 21 e, rugsėjo pareiškimo, e, kuris yra privalomas ES ir parlamentui taip pat. Turkija stato sieną, kuri bus didesnė negu Berlyno siena, nes ji padalyja ES teritoriją. Turime tai pripažinti ir padėti Kipro Respublikai šiais sudėtingais laikais, nes jis pats negali pasipriešinti tokiems ginklams kaip Turkijos. E, ginklai net, nesukuria teisingumo, jie tik tai sukuria neteisybę. Ačiū dabar suteiksiu žodį ponui Hauitui pusantros minutės. Aš, pirmininkė, aš visiškai pritariu kolegoms iš Kipro, iš socialistų ir demokratų frakcijos, kurie visiškai teisingai kalbėjo apie savo šalies e, suverenumą ir susirūpinimą dėl jo. Ir taip pat buvo minėta ir tarptautinė teisė. Aš pasirašiau po šią rezoliuciją. Ir aš manau, kad mes kartu su komisijos nariu ponu Han norime paraginti Turkiją nesimti jokių veiksmų, dėl kurių gali padidėti įtampa. Ir aš džiugiuosi, kad e, šiandien komisijos narys man papasako apie Turkijos siekį e, suartėti su Europos Sąjungoje. Ir aš apgalėstauju, kad kitos frakcijos šiame parlamente nepasirašė mūsų bendros rezoliucijos ir atsisakė. Ne, atsisakė e, įtraukti pastraipą į rezoliuciją, kuriuo Tačiau e, Socialistų ir demokratų partija, e, frakcija pateikė pakeitimą, e, kuriame mes raginame jungtinės tautas ieškoti visapimantį sprendimą Kipro problemos. Aš visiškai solidarizuojusi su kolegomis iš Kipro ir mes visi suprantame, kad reikia skatinti susitaikinimą, o ne jam trukdyti. Reikia pripažinti abiejų šalių interesus ir suprasti, kad tik tai diplomatinis sprendimas galės spręsti dabartinę krizę ir ilgalaikį e, Kipro padalėjimą. Bet to reikia skatinti ir ekonominę veiklą ir e, aš manau, kad e, nauji pasiūlymai gali suteikti naujų galimybių abiems bendruomenėms ir aš raginu kolegas paremti šią poziciją ir balsuoti už mūsų pateiktą pakeitimą. Europos parlamentas pasielgė drausmingai ir parodė, kad ne, negalima toliau e, gilinti skirtumų ir kad reikia ieškoti būdų situaciją deeskaluoti. Ačiū kolegai Havitui, dabar žodis ponė Vanordinui vieną minutę kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė, mes visi norime įspręsti Kipro problemą. Abi uh, uh, pusės be abejo yra atsakingos už dabartinę situaciją, bet atvirai noriu pasakyti, niek, mes tikrai nieko nepasieksime, jeigu mes parengsime tokią rezoliuciją, kurioje tik tai bus kaltinama uh, Turkija ir Kipro turkai. Ir tikrai nieko neįspręsime, jeigu komisijos narys ir toliau kalbės taip, kaip jisai kalbėjo šio posėdžio pradžioje. Aš tikiuosi, kad komisijos narys mane girdi. Ar klausotės to, ką aš sakau? Dėkoju. Dėl dabartinės, dabartinės aklavitės mes turėtume e, prisiminti 2004 metus, kai Kipro Respublika prisijungė prie Europos Sąjungos ir iš karto pradėjo blokuoti bet kokią pažangą. E, ir taip pakenkė e, tarybos pastangoms, kuri buvo imtasi anksčiau sumažinti šiaurinės Kipro dalies izolaciją. Ir be tų Kipro veiksmų e, dabartinė krizė nebūtų įmanoma. Kolega Vanordinai, kolega Hači Georgijus, norėtų Jums užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą. Ar sutinkate atsakyti? Prašau. Δεν θα πω ότι ο κύριος Βανόρτεν είναι προκλητικός. Aš e, nenoriu pasakyti, kad pono Van Ordeno pasisakymas buvo provokacinis, tačiau noriu užduoti klausimą dėl vieno jo kalbos aspekto. Ar jūs skaitėte susitarimo nuostatas tarp Kristofijos ir Talat? Ten parašyta, kad visi šie gamtiniai ištekliai priklauso Kipro Respublikai kaip federaciniai valstybei. Nes yra sustarimas tarp Kristofijos ir Eroglūno, ir tame susitarime labai tiksliai yra nustatyta, kaip kokia procentinė dalimi turėtų būti šie ištekliai pasidalinami. Taigi prieš kalbėdamas turėtume susipažinti su šiais dokumentais. Ačiū, kolega Panordinai. Kolega. Kaip e, kolega ir tikiuosi draugas puikiai žino, man yra e, man labai rūpi labai įsigilinti visus šios klausimus ir aš galiu pasakyti, kad ne viena iš šių problemų nebuvo tinkamai atspindėta. Čia mes kalbame tik tai. Viena, mes pristatome tik vieną poziciją šiuose diskusijoje. Mes visi norime, kad sala būtų vėl suvienyta. Tuomet vienintelis sprendi, galimas sprendimas yra toks, kuris atsižvelgtų į abiejų saloje gyvenančių bendruomenių interesus. Ir tai yra susijęs su tuo, ką aš ką tik pasakiau apie 2004 metus mes turime geriau e, kalbėti supratingiau, tam, kad geriau suprastume ir Turkijos poziciją. Ačiū kolegai Van Ordenui. Dar yra daugiau norinčių užduoti klausimus pagal Milnosios kortelės procedūrą. Labai apgailestauju. Šiandien po pietų vyko diskusija, kuri nebuvo numatyta darbo tvarkė, todėl laiko trūksta, po manęs bus dar vienas vicepirmininkas, kuris pirmininkos posėdžių tam, kad jam nereikėtų pirmininkauti iki po vidurnakčio, aš turėsiu griežčiau riboti kalbėjimo laiką. Dabar, jeigu pas Vanordinis sutiks, leisiu užduoti klausimą pagal Milnosios kortelės procedūrą kolegiai Teokarus, o po to tik tai po vieną klausimą pagal Milnąją kortelę. Pone Teokarus, prašau. You are, you... Pone Vanordinai, jūs labai dažnai kaltinate uh, E, Kipro graikus dėl to, kad 2004 metais atmetė pasiūlytą planą ir jūs dar kartą apkaltinote juos e, šį kartą netiesiogiai. Ar jums iš tikrųjų atrodo, kad uh, Kipro turkai, uh, Kip, um, Kipro graikai atmetė tą planą, o ne tie uh, asmenys, kurie buvo uh, neperkelti į asmenys? Na, aš net neminėjau to plano. Aš tiesiog minėjau 2004 metus. Uh, Ir konkrečiai aš kalbėjau apie Europos tary, e, vadovų tary, e, tarybos 2004 e, m. balandžio mėnesį padarytą pažadą suvienyti salą. Ir po mėnesio viskas buvo sustabdyta ir jokios pažangos nuo to laiko mes nebematome. Kas nuo karto, kas nors įvyksta ir tuomet mes apsidžiaugiame ir galvojame, gal taip, iš tikrųjų, gal pavyks mums žengti į priekį, tačiau vėl po to liekame nusivylę. Mes turime ieškoti sprendimo, kuris gerbtų visų bendruomenių interesus. <coughs> Ačiū kolegai Vanordinui. Taip pat e, prašau kolegų e, elgtis kolegialiai ir neviršyti kalbėjimo laiko. Dabar Kūzo pirmąjį vieną minutę kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, jau antras kartas kaip plenarinėje sesijoje turiu kalbėti apie Turkijos pažeidžiamą tarptautinę teisę, tai nieko bendro neturi su teroristinių grupuočių finansavimu, apie tai šiandien nekalbama, taip pat nekalbame šiandien ir apie artimuosius rytus. Turkija kelia grėsmę ES valstybei narė pati būdama šalimi kandidate, o tai reiškia, kad Turkija grasina visai ES, tai yra mums visiems Tai, kad Turkijos laivai plaukioja Kipro teritorinėse vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje, pažeidžia tarptautinę teisę ir jungtinių tautų jūrų teisės konvenciją. Vyriausioji įgaliotinė privalo pareikalauti nutraukti Kipro okupaciją, kurią vykdo Turkija, turi pareikalauti laikyti laikys tarptautinės teisės ir pagrasinti Turkijai, kad bus išaltos narystės darybos. Ačiū dabar žodis kolegai Kastaldo. Ačiū papirmininkė, mielas komisijos nary. Aš nesuprantu Turkijos, iš tiesų nesuprantu. Mes kalbame apie didžią valstybę, kuri jau 30 metų nori įstoti Europos Sąjungą. Mes norime paskatinti stojimo procesą. Turkija gavo labai daug finansinės paramos iš ES, tačiau pirmiausia mes turime pasmerkti Turkijos veiksmus socialinės žiniasklaidos atžvilgių, kurdų atžvilgių, taip pat pasmerkti Turkijos vykdomo Kipro okupaciją. Čia kalba neina vien apie teritorinius vandenis ar apie gamtinius išteklius. Sunkios darybos tarp Turkijos Respublikos ir Šiaurės Kipro, tai yra Kipro Respublikos ir Šiaurės Kipro buvo nutrauktas. Todėl turime dėti pastangas, kad visi pasinaudotų atsiradusią galimybę uh, problemai spręsti taikiai ir konstruktyviai. Į ES neprimama už gražius žodžius, reikia juos pagrysti darbais. Ačiū žodis kolegai Feron vieną minutę kalbėti. Ponas ir ponai, mėly kolegos, pirmiausiai noriu padėkoti ponui Junkeriui, nes jis prailgina mūsų diskusijas dviem E, dviejomis e, valandomis, jūs dabar šie vakarieniautoje mes kalbame esminiais klausimais. Taigi, kokie, koks šiandien svarbiausias klausimas, ar pono Junkerio, ar Turkijos komisijai noriu pasakyti, tai, kad šiandien svarstume Kipro klausimą e, Europos parlamente yra svarbu, tačiau komisija nieko gero Kiprui nieko met nepadarė, kad būtų pasiekta pažangos. Kalbant apie esmę, pasakyčiau, kad pasisakome už tai, kad e, suverenės valstybės savo santykius grįstų tarptautinę, tarptautinę teisę, <clears throat> kad būtų gerbiama išskirtinė ekonominė zona nustatyta atitinkamų teisės aktų ir taip pat ir Turkija turi e, tą zoną gerbti, nepaisant to, kad atitinkamos jūrų teisės konvencijos jį nepasirašė. Kipro Respublikai šiandien E, kyla grėsmė, kalbėtos yra nutraukiamas. Dabar kalbės kolega Kefalo Gijanis. Turkijos provokacijos išskirtinėje Kipro ekonominėje zonoje aiškiai pažeidžia es valstybės narės suverenės teisės, taip pat šiais veiksmais pažeidžiamos uh, pažeidžiama ir tarptautinė jūrų teisė, Turkija privalo laikytis pagrindinių geros kaiminystės principų ir siekti sprend, ginčių spręsti tarptautiniuose teismuose. Tarptautinės jūrų teisės konvencijos pažeidimas ES valstybės narės atžvilgių iš šalies, kuri iki šiol dar nepasirašė šios tarptautinės konvencijos, yra nepriimtinas. Turkija privalo gerbti visų es valstybių narių suverenumą, tiek kalbant apie jų sausumos teritoriją, tiek apie e, išskirtinę e, ekonominę jūrų zoną, tai yra ES teritorija. Ačiū uždėmesi. Ačiū kolegai Kefalojaniui. E, žodis kolegė Pyri pusantros minutės. Atsiprašau, kolegė Pyri, truputėlį palaukite. Kolega Dartmatas nori užduoti klausimą pagal Milnos kortelės procedūrą, ponui Kefalajaniui. Ar sutinkate atsakyti? Prašau. Sorry, uh, Mr. Chairman, thank... Ačiū, pirmininkė. Pone Kefalogijanis, jūs labai iškalbingai kalbate apie Turkijos pažinėjimus kaip jis pažinėjo jūrų teisę, Kipro teisės. Ar žinote, kad ES virš 900 milijonų eurų kasmet moka pasirinkimo narystiai e, Turkijai? Panašios sumos skiriamos e, ateinatiems penkeriems metams. Ar pasisakote už tai, kad ir toliau būtų mokama šios sumos, jeigu Turkija pirmininkas nutraukė kalbėtoją? Ačiū, kolega. E, Dartmutai, nu ponas Kefalogijanis. Pone pirmininkė, aš asmeniškai nesu už tai, kad e, tas finansavimas tęstusi, tačiau kolega žino turbūt, kad mes ne apie tai dabar kalbame parlamente, to dabar jau nebegalima pakeisti, nes tai yra sutarčių klausimas. Ačiū, ponė Kefalogijanis, ponė Piri. Prieš aštuonius mėnesius mes čia sveikiname pozityvius pokyčius Kipre. Bendra Graikijos ir Turkijos bendruomenių deklaracija reiškia, rodė e, darybų pradžią dėl susivienijimo, dėl ko būtų išspręsti visi klausimai, būtų e, rastas sustarimas. Šiandien Turkijos jūrų žvalgybos laivas e, plaukė Kipro ekonominėje zonoje, tos darybos sustabdytos Praradome 8 mėnesius visiškai. Ir tai turės neigiamų pasiekmių ne tik žmonėms gyvenatėms saloje, bet taip pat neigiamai paveiks visą regioną. Rytų viduržėmio jūrai reikia vilties e, švyturio. Visas šalis turėtų suprasti, kokią atsakomybę jos turi ir Turkija turi e, gerbti Kipro suverenės teisę išsimtinėje ekonominėje zonoje. Kipro teisė į šią zoną negali būti kvestionuojama. Taip pat svarbu pabrėžti, kad e, e, visos sąlygos e, gali reikšti abiejų bendruomenių teisę eksploatuoti dujų, dujų išteklius. Reikia ieškoti visapusiško problemos sprendimo ir todėl Junktinių tautų generalinio sekretoriaus patarėjas Kiprė turi būti, jo pastangos turi būti remiamos. Bendroje deklaracijoje prieš 8 mėnesius abiejų bendruomenių e, lyderiai sutarė vienas kit, vieni kitų nekaltinti. Dabar regiono e, žmonės turi toliau e, laikytis šių įsipareigojimų. Ačiū. Ačiū, ponia Piri. Toliau vieną minutę pon, ponai Marijas. Pone pirmininkė, Turkija įsiveržė į Kiprą nelegaliai, neteisėtai ir okupuoja 35 procentus jos teritorijos. Dabar jį pažydinėja tarptautinę teisę ir nelegaliai e, tyrinėja Kipro kontinentinį šelfą. Reikia imtis griežtų priemonių, kad būtų sustabdyti šie priešiški veiksmai, kuriuos vykdo Turkija, nes Kipras yra ES narys. Turime Turkijai paaiškinti, kad Kipras turi suverenę teisę sudaryti sutartis dėl dujų e, išteklių paieškos jos jūroje. Ir turime paraginti Turkiją laikytis tarptautinės teisės ir nutraukti nelegalius veiksmus bei grasinimus bet kokiai ES valstybei nariai. Ir pagaliau Turkija turi nutraukti visus veiksmus, kuriais abejojama e, Kirpijos teisę tyrinėti savo ekskluzyvinę ekonominę zoną. Ačiū, ponė Marijas. Toliau, ponė Sakorafa. Kolegos, Europos Sąjunga e, laikydamasi tokios e, dviveidiškos pozicijos dėl Kipro derasi su Turkija, kurios 40 tūkstančių karių e, okupuoja 35 procentus ES, Kipro, tai yra ES teritorijos. Turkijos šantažas, e, tokias e, tolerancija, kai toleruojami, toleruojami visi vykę faktai, iškraipamos taisyklės prisijungiant prie ES, visa tai padeda, padeda tiems e, Turkijos laivams, kurie dabar plaukia prie e, Kipro. Neturim leisti tokių misinterpretacijų. Agresyvus Turkijos veiksmai turi būti aiškiai pasmerkti. Tai yra išpolis prieš ES ir jos piliečius ir bet kokios nuolaidos yra smūgis mūsų e, vieningumui. Ačiū toliau, ponas Papadakis. Ačiū. Graikijos komunistų partija yra Kipro žmonių pusėje ir remia Kipro kovą už bendrą vieningą nepriklausomą valstybę. Europos Sąjunga nėra pasmerkusi Turkijos okupacijos, nei Turkijos vykdomų pažeidimų. O NATO provokatyviai e, ragina visas šalis e, susilaikyti. Komunistų, e, Graikijos komunistų partija nori, kad Turkijos provokaciniai veiksmai būtų pasmerkti, kurie tie veiksmai prieštarauja visoms rezoliucijoms ir rezoliucijų pakeitimams kuriais siūloma visus išteklius dalytis. Tai būtų legitimuoti tie neteisėti Turkijos, ne, legitimuotos neteisėtos Turkijos pretenzijos. Ačiū, ponia Papadakis. Toliau, ponia Gardinė, vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie nerimą keliančią situaciją. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad girdime iš Turkijos pusės vienašališkų grasinimų ir visiškai neprimtinų veiksmų Kipro suverinios teritorijos ir išskirtinės ekonominės zonos atžvilgių. Tai be abejo tik tai padidina įtampą šių dviejų šalių santykiuose. Valstybės narės e, e, teisų į teritoriją pripažinimas e, yra neišskiriama prisijungimo prie ES dalis. Todėl mes turime labai aišku signalą nusiųsti Turkijos valdžiai apie tai, kad Europos parlamentas yra labai susirūpinęs. Aš norėčiau priminti, kad kaip ir ką tik visiškai teisingai pasakė kolega mes pernelik dažnai tylėjome ir nerėmėme Kipro žmonių, bet dabar atėjo laikas pakeisti savo požiūrį. Dėkuoju poniai Gardiniai, ponas Mavrydės. Prieš kelias valandas mes džiaugiamės tuo, kad kažkada grūvo Berlyno siena. Tačiau šiandien ES mes matome dar vieną sieną, kurią pastatė Turkijos kariškiai. Ta siena yra padalyjusi e, žmonės. Kipro Respublika stengiasi taikiomis priemonėmis sugriauti tą sieną. Kipro Respublika nori laikytis tarsis viršinybės principo, tarptautinės teisės, jūrų teisės. Visi tie dalykai rūpi ir mums Europos Sąjungoje. pagal tarptautinį jūrų teisę buvo padaryti su, sudaryti susirašymai su Izraeliu, Egiptu ir, ir Libanu, tam, kad galima būtų žvalgyti naftos ir dujų išteklius viduržymio jūroje. Tai būtų naudinga visai Europos Sąjungai. Mes turime dabar nusiųsti aišku ženklą Erdoganui ir visai Turkijos valdžiai, kad jie privalo nutraukti visus savo veik, veiksmus ir uh, E, patraukti iš Kipro vandenų savo laivus. Ir pagaliau atėjo laikas mums imtis realių veiksmų Turkijos atžvilgių. Dėkuoju, ponė Somer. Turkija džiugauja dėl savo naujos ES strategijos, nacionalinių veiksmų plano, kuris buvo parengtas. Ar, tačiau ar šie Turkijos veiksmai iš tiesų yra naujieji, vėl provokuoja Kiprą ir visą Europos Sąjungą nori parodyti savo galę. Taip, Turkija nori gauti pinigus e, iš e, naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje, niekas jai mm, netrukdo to siekti, tačiau tik tai darybų keliu ir nusileidžiant Kiprui. Tačiau Turkijai tai nepriimtina, kaip ir nepriimtina, kad e, reikia atsižvelgti ir kitų regionų valstybių interesus, pavyzdžiui, Izraelio, kuris yra Krislas sakyje Turkijai. E, ir Turkija nenori tęsti darybų su Kipru, toliau išnaudoja šiaurinę salos dalį, už viską verčia kaltę Kiprui. Neturime to leisti ir mes turime aiškiai parodyti savo nuomonę ir poziciją Turkijai. Ačiū kolegai Somer, dabar kolega Papadakis vieną minutę. Gerbiamasis komisijos nariai, ponė pirmininkė, Turkijai jie visiškai neteisėtai paskelbė e, pranešimą apie tai, kad jie ketina e, vykdyti veiklą Kipro e, E, vandenyse. Tai prieštarauja tarptautiniai teisai. Taigi noriu paklausti, ar mes turime teisės viršinybės principą ar ne, ar, pagaliu, ar, e, ar viską nulėmė galiausiai e, kažkieno interesai ir kad ES dėl to gali užmerkti akis ir nieko nematyti. Kaip galima taip tyčiotis? Iš mūsų visų. Mes norime, kad Turkija įstotų kažkada į ES, tačiau visiškai negalime leisti, kad Turkija nepaisytų mūsų principų ir vertybių. Mes negalime siūsti tilaus e, pritarimo signalo, nes e, tokiu atveju kas žino, kaip toliai e, žengs Turkija. Kaip mes galime leisti, kad toks konfliktas egzistuotų ir, ir ES neprisimtų jai tenkančios atsakomybė, atsakomybės. Toliau ponas Preda. Ačiū, ponė Pirinkė, daug kas jau buvo pasakyta šiuo klausimu. Ir e, nežinau, ar e, vertėtų dabar viską kartuoti. Svarbiausia yra tai, kad e, Turkija, NATO valstybė narė, artima ES partnerė ir šalis kandidatė turi prisimti atsakomybę už savo vienašalius, vienašalius veiksmus, tai yra visiškai, kurie yra visiškai nepriimtini. Ponas Mavrydės savotiškai palygino Turkijos ir Kipro konfliktą su šaltuoju karu. Nereikėtų švaistytis tokiais palyginimais, reikėtų viską matyti savo kontekste. Konfliktas tarp Kipro ir Turkijos nėra tokio masto kaip tas, kurį gyvenome per šaltąjį karą. Mane nustebino tai, kad per iškelmes dėl Berlyno sienos e, e, sugriovimo ilgiausią kalbą pasakė buvęs komunistas. Aš kalbėtojas yra nutraukimas. Dėkoju ponui Priedė, toliau kalbės e, ponė Kailį. Kai sugriuvo Berlyno siena, ponė pirmininkė, daug kas sakė, kad dėkoti už tai reikia solidarumui ir sveikam protui. Nikozija yra e, paskutinė Europoje likusi padalyta sostinė. Turime rodyti solidarumą e, Kiprui. Ir rodinami tokį solidarumą turime užtikrinti, kad e, Kipro Respublika galėtų naudotis savo suvereniomis teisėmis. Jei to nepadarysime, tai kam yra reikalinga Europos Sąjunga? Kokią sąjungą mes turime, jeigu mes negalime negalime pasipriešinti tam, kad pažydinėjant tarptautinę teisę yra imamasi vienašališkų veiksmų. Turkija pati stumia save izolacijos link. Mes turime Europos parlamente pareikšti vieningą poziciją dėl to, kas įvyko. Mes turime bendras sienas e, su šia šalimi ir turime pasisakyti už e, tai, kad niekas negalėtų mūsų, šalių, e, mūsų, mūsų sienų pažeidinėti, nes kitaip gali ateiti ir Baltijos šalių eilė. Pas Valens, ačiū, pana pirmininkė, rezoliucija mums dar kartą, mums dar kartą primena, kad ES viena valstybė narė yra okupuota trečiosios valstybės. Turkijos veiksmai kelia grėsmę Kipro ekonominiam gerbuviui. Taip, Turkija pažeidžia ne tik tarptautinę teisę, tačiau taip pat ir jungtinių tautų hartijas bei jūrų teisės konvencija, kuri buvo <clears throat> parengta tam, kad e, būtų užkirstas kelias tokioms e, akcijoms ir veiksmams nustatant išskirtinės eh, <clears throat> ekonominės jūrų zonas. Turkijos veiksmai Kipro Respublikos atžvilgių gali būti vertinami kaip dar vienas bandymas eh, paneigti Kipro egzistenciją. Aš pritariu siūlymams pasmerkti Turkijos veiksmus Kipro atžvilgių. Ačiū. Ačiū kolegai Valens, kolegai Valensai, vienutę kalbės kolega Kirkas. Pone pirmininkė, mėly kolegos, prieš kurį laiką e, Turkijos laivas Barbaros, lydimas karo laivų, įplaukė į išskirtinę Kipro ekonominę zoną, tariamai norėdamas joje atlikinėti tyrimus mokslinius. Taip buvo pažeistas Turkijos, e, Kipro suverenumas, tokie veiksmai primena Osmanų imperijos laikus, privalome sustabdyti e, tokius procesus, kurie neigiamai įtakoja Turkijos visuomenę. Neatsitiktinai ir dėl vidaus politikos priežasčių Turkija bando aštrinti santykius su Kipru, nes dabar susidurime su Islamo valstybės problema, su paštrėjusiais santykiais tarp Turkijos ir Armenijos. Reikia pareikšti aiškę kritiką Turkijos vyriausybė ir paraginti atitraukti laivus iš Kipro ekonominės zonos. Abi Kipro bendruomenės privalo naudotis savo teisėmis, tačiau pirmiausia būtina laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Pone Vozenberg dabar kalbės. Ačiū, pone pirmininkė. <clears throat> Pone Hanai, prieš kurį laiką Europos komisija pripažino, kad uh, Turkija įvykdė Kipro ekonominės zonos pažeidimą. Vyko atitinkamos plačios apimties diskusijos, tačiau prie Mikėnų Turkija pažeidė taip pat ir Graikijos oro erdvę. Tai reiškia, kad Turkija sąmoningai pažeidinėja tarptautinę teisę įgyvendindama savo uh, pasirinkta strategija, jis laiko tarptautinės teisės, jūrų teisės, nepripažįsta Kipro, nepripažįsta Europos šeimos. Jūs raginate Turkiją, kad jis susilaikyt nuo tokių veiksmų, kiek mes dar lauksime, kol jį pradės susilaikinėti. Ačiū. Kolegė Vozenberg, ar sutinkate atsakyti į ponios Kailį klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą? Prašau, kolega Kalė. Ačiū, ponė Vozenberg. Jūs esate advokatė. Norėčiau jūs kreiptis kaip į advokatę. Noriu paklausti, ar manote, kad Europos parlamento demonstruojama tolerancija ir nenoras e, aiškiai pasmerkti šios Turkijos provokacijos galėtų tapti precedentu ateičiai, nes šiandien taip e, E, Kipras tapo auka, rytoj to, jie galėtų tapti Baltijos valstybės, o poryt, pavyzdžiui, Suomija. Prašau atsakyti, ponė Vozenberg, jūs klausėte, kaip vertinčiau padėti iš teisininkės perspektyvos, galiu jums pritarti. Ta aplinkybė, kad šalis, kuri derasi dėl narystės Europos Sąjungoje ir nesilaiko tarptautinės teisės nuostatų, yra nesuderinama Mūsų pozicija turi būti labai aiški, turime patvirtinti rezoliuciją, aiškiai parodydami, kad toks elgesys yra nepripnas, turime elgtis ryštingiau ir aiškiau, užkirzdami kelią tokiems veiksmams ir ypač atkreipdami dėmesį į Turkijos ekistotijas mikrofonas išjungiamas, žodis ponai Pėjom. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Koks nusivylimas po 14 metų vasario 11 dienos ir dienas užžibušios vilties. ES <clears throat> privalo ryštingai pasmerkti tarptautinės teisės pažeidimą ir Turkijos veiksmus savo ES e valstybės narės atžvilgių, tačiau mes neturėtume grįžti prie šaltojo karo, tačiau išlaikyti šaltą galvą turėtume, mes turėtume pareikalauti pasiaiškinimo iš Turkijos, o tai turėtų parodyti, kad Turkija gali įstoti į ES ir praturtinti mūsų diskusijas. Būtent <clears throat> turėtume reikalauti laikytis tarptautinės teisės nuostatų, nuraminti aistras ir palikti įstojimo į ES perspektyvą Turkijai. Ačiū kolegai Pejon. Ar norite užduoti klausimą, ar pasisakyti pagal procedūrą, prašau žodžio. Sutinkate atsakyti į kolegos klausimą, kolega Pėjom. E, norėjau paklausti, iš tikrųjų Europos saugumas priklauso šiandieną nuo NATO pozicijos, nuo NATO veiksmų. Turkija yra NATO valstybė ir pati turkija nesilaikydama tarptautinės teisės ar neturėtų būti taikomos e, nato pusės sankcijos turkijai kaip jūs galvojate? Kolegė Pėjau. Kolega Pėjau. Mielas kolega, niekas iš čia esančių jums nepaprieštarautų dėl to, kad reikia laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Kartu jums, žinoma, rūpi padėtis visame regione, puikiai suprantate strateginę Turkijos svarbą regione ir galime tik priminti Turkijos e, vaidmenį sprendžiant konfliktus Sirijoje ir Irake, todėl, manau, reikia labai griežtai pasmerkti Turkijos veiksmus, tačiau kartu išlaikyti dialogą su Turkija. Ačiū kolegai Fejon, dabar bus pasakymai pagal procedūrą, prašau žodžio, negaliu leisti pasisakyti daugiau nei penkiems kolegoms. Pirmoji kalbės kolega, kolegija Spiraki. Kolegin Spiraki. Mikrofon. Ah. Is it working or not? Yes, now. Thank you. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να θέσω στους συναδέλφους υπόψη... Ačiū, pirmininkė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tokią problemą. 2004 metais mes buvome įsitikinę, kad Turkija nori būti šalis kandidatė, norėjo įstoti į Europos Sąjungą. Tačiau politinių lyderių elgesys šiandien nerodo, kad ko gero Turkija tebe nori būti šalis kandidatė. Vienas pavyzdys. Viena vertus, ji ir toliau, prasidėjus dešimčiai, praėjus dešimčiai metų po darybų pradžios, ji toliau neigia Kipro Respublikos egzistavimą, o dabar e, žuliai pažinėja Kipro teritorinės teisės. E, ar norime vis dar, kad Turkija būtų kandidatė įstoti į Europos Sąjungą. Ar be rezoliucijų dar galime rasti būdų pasiūsti griežtą signalą Turkijai, kad jį suprasti, kad jeigu jį ir toliau nori išlikti šalis kandidatė, jį turi laikytis tarptautinių įstatymų ir e, ES teisės. Galbūt galime prisukti tuos finansavimo kranelius Turkijai. Galbūt tai padarys kažkokią tai efektą. Ačiū, ponė Spirakė. pana Džembovskį. E, pirmininkė, komisarė, gerbėmi kolegos, tai, ką Turkija daro šiandien, pažeisdama tarptautinę teisę, kyla iš jos veiksmų dar tuo met, kai Turkijos armija okupavo Kiprą. Turkijos veiksmai kelia nerimą, jie yra provokaciniai, visų, beveik visų regiono šalių atžvilgių. Priminsiu tur, apie Turkijos veiksmus ir Izraelio atžvilgių. Leiskite priminti apie jos veiksmus Bulgarijos ir Graikijos atžvilgių. Aš netikiu, kad Turkija e, dės pas, ir toliau dės pastangas, kad taptų ES nare. Jos veiksmai neliudija kad ji būtų e, Europos valstybė. Tai yra agresyvus veiksmai ir ragino visus reikalauti aukščiausių lygmenių, kad e, tie e, agresyvus veiksmai būtų nutraukti. Ačiū, ponia Džambaski. Ponia Vikstram. Ačiū, pirmininkė. Taip, E, Kipro Respublikos suvereni e, teisė yra vykdyti veiklą savo išskirtinėje ekonominėje zonoje. Tačiau Turkija yra pažeidė tarptautinę teisę, tarptautinę viešąją teisę ir tai yra Europos solidarumo išbandymas. Šiandien šį vakarą kiekvienas, visi šiame parlamente, visi išrinkti asmenys turi kalbėti vienu balsu, atsistoti ir padaryti štai ką, pasmerkti Turkijos veik, veiksmus ir pareikalauti, kad Turkija to jau pat pasitraukti. Visa kita, bet kas kita būtų grėsmė ne tik Kipro Respublikai, bet ir visai Europos Sąjungai, mūsų sąjungai ir visiems jos piliečiams. Turime atsižvelgti į tokią perspektyvą. Ačiū, ponia Vikstram. Toliau panas Bėgaš. Dar kartą pirmiausia norėčiau pasakyti, kad mūsų, pareikšti apie mūsų solidarumą su e, Kipro žmonėmis nuo to laiko ir, ir Turkijos veiksmai, kai jis veržė į Kiprą, iki šiol yra nenubausti. Šios e, šiaurės Kipro valstybės nepripažįsta jokia kita valstybė, tik tai Turkija. Tai, kas įvyko, yra provokacija, turime ją pasmerkti. Europos sąjunga labai e, dažnai klausosi NATO ir rinktinių valstybių. Tačiau, kai vienos iš jų valstybių, jos valstybių narių suverenumas pažeistas, ji tik tai e, beria žodžius. Aš tikiuosi, kad greitai bus pradėtos taikyti sankcijos Turkijos atžvilgių, kas prisidėtų prie taikos darybo atnaujinimo dėl salos suvienijimo. Ačiū, ponia Vieviš. Ir paskutinis spontaniškai pasisakančiųjų bus ponas Pečos. Δεν πρόκειται για προκλητικότητα της Τουρκίας έχει εισβάλει στο χώρο της αποκλειστικής οικονομικής. Mes negalime tylėti, nes Turkija provokuoja, prisidengdama ne va tuo, kad reikia atlikti kažkokius tyrimus. Taigi, matydami tokius Turkijos veiksmus, turime juos gerai įvertinti ir nepamiršti, kad Turkija yra NATO valstybė narė. Jei ji nebūtų NATO narė, tuomet mes reaguotume visiškai kitaip. Ir man kyla klausimas, jei Turkija, ką nors panašaus padarytų Ispanijoje, Italijoje ar Prancūzijoje, ar mes lygiai taip pat ramiai sėdėtume ir nieko nedarytume? Kodėlgi yra taikomi dvigubi standartai? Turime aiškiai, griežtai pasmerkti tokius Turkijos veiksmus. Visa ES ir komisijos nariai privalo pasmerkti tokius Turkijos veiksmus. Tačiau panašu, kad mes esame pasiruošę viską jiems atleisti vien dėl to, kad jie yra NATO nariai. Dėkoju. Dabar žodis sutikimas komisijos nariui ponui Han. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, aš dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pakvietėte mane dalyvauti šiandienos diskusijoje šiuo klausimu. Aš pasižymėjau Jūsų nuomonę. Iš tikrųjų, visiškai teisinga yra pasinaudoti šią progą ir išreikšti savo susirūpinimą dėl e, e, to, to kas dabar vyksta. E, Kipre ir priminti Turkijai apie jos tarptautinius įsipareigojimus. Mes perduosime labai aiškiai šią žinią Turkijai ir mūsų partneriams Turkijoje ir paraginsime juos ieškoti sprendimo. Gerbėjai Europos parlamento nariai taip pat aiškiai pasakė, kad mes turime ieškoti būdų spręsti šiam konfliktui, Geopol... nes tenai susidarė labai sudėtinga geopolitinė situacija. Ir mes visi esame labai suinteresuoti, kad įtampa būtų sumažinta kuo skubiau. Ir dabar daugiau nei, labiau nei kada nors anksčiau reikia siekti pažangos. Europos Sąjunga šiemet davė aišku signalą, kad mes norime, kad darybos būtų atnaujintos. Mes aiškiai pasakėme, kad atėjo laikas surasti sprendimą, atėjo laikas atsižvelgti jungtinių tautų rekomendacijas, atėjo laikas abiejų bendruomenių vadovams sugrįžti prie dėrybų stalo. Ir jau seniai reikėjo surasti tinkamą, deramą sprendimą. Ir reikia paremti abi bendruomenės. Dėkoju. Ačiū komisijos nariu Hanui. Diskusijų pabaigoje gavome B8 2011-2014 metų rezoliucijos projektą, kurį teikia septynios frakcijos, diskusijas baigėme šio darbo tvarkės klausimą, balsuosime rytoj. Dabar išklausysime komisijos vicepirmininkės arba vyriausios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikai dėl humanitarnės padėties pietų Sudane. Vyriausiosios įgaliotinės vardu kalbės komisijos narys Ranas. Ačiū, papirmininkė. Gerbėjai Europos parlamento nariai, Pietų Sudanas yra jauniausia šalis, kuri jau 11 mėnesių kariauja.